darbo tvarkė yra Europos strateginių investicijų fondas ir iškart suteiksiu žodį tarybos vardu poniai Kalniniai Lukaševič Zandai. Prašom, žodis jums. Uh, uh, Pone pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju, kad pakvietėte tarybos atstovus dalyvauti į šią dalyvauti šioje svarbioje diskusijoje skirtoje Europos strateginių investicijų fondui. Tai yra prioritetas visom trim Europos institucijom. Ir manau, kad mūsų šios dienos diskusijos bus tolesnių diskusijų pagrindas. Šiandien pasidalinsiu savo nuomonę. Europos parlamentas yra e, labai svarbus e, iš, iškeldamas investicijas kaip vieną iš Europos darbo tvarkės prioritetų. Pradedame dirbti ieškodami, e, siekdami e, pirmųjų konkrečių investicijų plano rezultatų. Tai yra vienas iš Latvijos prioritetų. Latvijos pirmininkaujančios ES taryboje ir tikimės, kad tai padės sumažinti uh, nedarbą ir prisidės prie ekonomikos augimo Europoje. Investicijų fondas turi dviejopą tikslą. Mm, tai yra skatinti ekonomikos augimą ir didinti užimtumą ir labai svarbu, kad visos mm, teisėkuros institucijos dirbtų kartu ir sparčiai. Aš norėčiau priminti, kad mm, komisijos pirmininkas Junkeris ir Europos vadovų taryba nustatė ambicingą tikslą. Ir e, tikimės, kad parlamentas siekiant to tikslo aktyviai prisidės. Dabartinė situacija reikalauja aktyvių veiksmų. Norime, kad pirmieji projektai jau būtų šiais metais. Taryba jau pradėjo nagrinėti pasiūlymus ad hoc darbo grupėje ir ta darbo grupė susitikinėja labai dažnai jau vyko du posėdžiai praėjusią savaitę, kitas posėdis vyks rytoj. Mes norime pasiekti bendrą sutarimą ir tą padaryti jau kovo mėnesį, kad po to turėtume pakankamai laiko susitarti su parlamentu ir tą padarytume iki prasidant vasaros atostogoms. Europos vadovų taryba seks, e, kokia pažanga daroma Taigi šis klausimas nuolat bus tarybos darbo tvarkėje. Ministrų lygių pirmas apsikeitimas nuomonėmis vyko vakar. Aš esu tikra, kad parlamentas e, aktyviai, konstruktyviai, ambicingai bendradarbiaus su mumis, kad galėtume skatinti, pagreitinti Europos ekonomikos atsigavimą. Gerbiami parlamento nariai. Europos strateginių investicijų fondo svarba yra labai didelė. Bet tai yra tik viena dalis komisijos investicinėme plane, taip vadinamas likvidumo ramstis, kad galėtume pritraukti investicijom reikalingas finansinės lėšas. Antrasis ramstis yra projektai ir Europos investicijų patariamojo centro įkūrimas. Tai irgi patenka į dabartinį komisijos pasiūlymą. Tuo būdu galėsime e, išskirti gerai struktūruotus, patikimus ir įgyvendinamus projektus ir pinigai iš tiesų pateks į realią ekonomiką. Taigi turime neužmiršti ir lydimųjų pagalbinių priemonių, kurios leis tą strateginių investicijų fondą įkurti. Bet ko gero trečiasis er, pasiūlymo ramstis, tai yra investicijų aplinkos gerinimas, bus pats svarbiausias siekiant pritraukti privačias investicijas. Tai yra daug platesnė sritis, kuri įvairiais lygiais pasireikš. Pirmiausia, tai bus ir vidaus rinkos užbaigimas. Komisija jau paskelbė apie įvairias priemonės, pavyzdžiui, kapitalo rinkos sąjunga. Taryba pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu ir komisijai įgyvendindama visas iniciatyvas e, vidaus rinkai, ES konkurencingumui didinti. Tuo pat metu turime veikti ir nacionaliniu lygmeniu, ir valstybėse narėse, kad pašalintume bet kokias kliūtis investicijom ir paskatintume augimą visoje Europos Sąjungoje. Ir čia mes laukiame komisijos iniciatyvų ir pasiūlymų. Investicijų planas visiškai atitinka Latvijos pirmininkavimo prioritetus ekonominės politikos ir konkurencingumo srityje. Kaip žinote, planas galbūt neįspręs visų eurozonos ir ES problemų, nes yra ir makroekonominiai šokai, ir defliacija, ir energetikos saugumo, ir skolos problemos, bet šis planas yra žingsnis gera, tinkama linkme ir jis sukurtas taip, kad būtų lankstus. Struktūrinės reformos, fiskalinė atsakomybė ir investicijos – yra trys pagrindiniai dalykai, užtikrinantis ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Investicijos yra tik tai šio darinio vienas elementas. Neturime užmiršti ir kitų priemonių e, struktūrinių fondų ir fiskalinio e, fiskalinio konsolidavimo. Tikimės, kad visa tai suteiks tą taip reikalingą Europos ekonomikai postumi. Dėku, ponė pirmininkė, dabar žodis komisijos vardu ponui Katainen. prudence yra atsargumas. Madam President, honorable members. Gerbama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, visuomet malonu atvykti į parlamentą ir aptaranėti svarbus klausimus, kaip tai darome šiandien. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už puikų darbą rengiant investicijų planą ir jam suteikiant ypatingą dėmesį pirmininkavimo darbo tvarkėje. Taigi labai svarbu skatinti augimą ir užimtumą ir todėl komisija pateikė e, kol kas e, pasiūlymo projektą dėl strateginių investicijų fondo steigimo. Šitas fondas yra labai svarbus aspektas siekiant paskatinti investicijas į tas ekonomikos rytis, kur investicijų labiausiai reikia ir kur yra reikalingos darbo vietos. Mes taip pat norėtume skaidriai e, renkti kitus lydimuosius investicinius teisės aktus, kad jie galėtų leisti gyvendinti iš šio fondo finansuojamus projektus. Šio plano priemonės turėtų mobilizuoti privačias investicijas, kurių labai reikia. Mes dabar bandome išsiaiškinti, kaip naujas fondas atrodys, kaip valstybės narės bus traktuojamas pagal stabilumo ir augimo paktą ir koks poveikis augimui ir darbo vietoms yra tikėtinas. Mes dabar rengėme teisinį uh, tekstą, kuriame tiesiog paaiškiname, e, koks strateginių investicijų poreikis ir taip pat kalbame apie konkrečius projektus, kuriuos įgyvendinsime iš šio fondo lėšų. Aš tikiuosi jūsų politinės paramos, kad Europos strateginių investicinių fondas pradėtų veikti dar pirmajame šių metų pusmetyje. Mūsų laiko grafikas ir labai griežtas. E, sausio 19 dieną diskusijos taryboje prasidėjo jau specialioje darbo grupėje. Labai svarbu pradėti diskusijų darbą ir parlamente, kad iki birželio mėnesio abi institucijos susitartų dėl šios teisės aktų pasiūlymo ir kad jos pasibaigtų iki vasaros. Taigi, labai svarbu bus išaiškinti, ko mes siekiame ir ką darome. Labai reikės dėmesio daug skirti apskritai valstybių narių vertinimui pagal augimo ir stabilumo paktą, mes laukėme valstybių narių rekomendacijų ir taip pat mes laukėme valstybių narių įnašo į šitą fondą, įnašo iš biudžetų ir iš konkrečių projektų. Taigi, kai mes įvertinsime fiskalinio suderinimo priemonės, tuomet tos investicijos bus įtraukiamos į bendrą apskaitą. Dėl valdymo. Mes numatome dvi pagrindinės valdymo struktūras. Jos yra skirtos, kad e, būtų sumažintas investuotojų netikrumas investuojant į šitą fondą siekiant gauti papildomos naudos. Fondas turėtų remti tuos labiau rizikingus sek, e, projektus, kurie gyvendinami svarbiausiose mūsų ekonomikos sektoriuose. Labai svarbu suformuluoti šio fondo investicijų gairias. Jose bus suformuluotos fondo rizikos, fondo rizikos profiliai valdyba bus sudaryta iš partnerių, iš komisijos ir e, Europos investicijų bankų, banko atstovų. Ir, ir kiekvienas partneris pasirašys atitinkamą sutartį dėl dalyvavimo valdyboje. ES ir Europos investicijų bankas priiminės taryboje sprendimus konsensuso pagrindu. Investicijų komitetą sudarys šeši nepriklausomi ekspertai, jie skirstysis pagal atskirus projektus, o projektai bus atrinkimi pagal savo e, privalumus. Investuotojai teigia, kad šitų projektų nepriklausoma atranka yra labai svarbus veiksnys skatinsiantis privačiuosius investuotojus dalyvauti šio banko veikloje. E, valdyboje artimiausių metų bus priimtos projektų atrankos kriterijai, tačiau jau ir dabar jie yra pakankamai aiškus. Pagal šią iniciatyvą finansuojami projektai turėtų būti ekonomiškai e, gyvybingi ir subrendę, kad būtų galima juos įgyvendinti vietos arba regioninių lygmenių ir tie projektai turėtų atitikti ES politikos rytis ir prioritetus, pavyzdžiui, strategiją iki 20 metų, klimato kaitos paketo nuostatas ir taip toliau. Šitas fondas turėtų finansuoti didesnės rizikos projektus, kurie gali atnešti kuo didesnę naudą. Fondas taip pat turėtų finansuoti tuos projektus, kuriems negaunamas finansavimas iš kitų šaltinių parla, parlamentui šitas fondas bus visiškai e, e, atsak, atskaito, atskaitomingas, pateikinės tris ataskaitas, bet to investicijų bankas kas pusmetį pateiks informaciją ataskaitų formą tarybai ir parlamentui. Šios ataskaitos bus viešos, bet to komisija pateiks ataskaitą parlamentui apie reglamento įgyvendinimą. Taigi parlamentas bet kuriuo metu galės organizuoti klausimus su fondo valdybos direktoriumi dėl fondo veiklos, o be to direktorius privalės žodžiu arba raštu atsakyti į bet kokius parlamento keliamus klausimus. Parlamentas taip pat gali pareikalauti komisijos ataskaitos gerbiami parlamento nariai. Šios dienos pasiūlymas bus papildytas e, kitomis priemonėmis, kurios padės atverti kelią investicijoms. Tai yra galimybė pakeisti Europos struktūras ir nukreipti investicijas tinkama kryptimi. Iš tikrųjų, komisijos 2015 metų veiklos programe yra numatytos konkretus veiksmai. Tai yra vienas iš tų veiksmų minimų tokių kaip skaitmeninė rinka, taip pat strategija e, skaitmeninėms paslaugoms. Taigi galiausiai norėčiau pasakyti, kad kadangi reikia išspręsti pakankamai detalių klausimų ir kadangi mes turime juos dar nuosekliai aptarti, mes turėtume tai darydami nepamesti bendro vaizdo, bendro konteksto iš akiračio. Investicijų planas yra labai svarbus ES, labai svarbu, kad ES būtų uh, E, atgaivintas investuotojų pasitikėjimas. Labai skubiai reikia imtis veiksmų politinių lygmenių, kad būtų galima pradėti veiklą vietoje. Taigi aš tikiuosi, kad mums kartu pavyks artimiausių metų pritarti šiam pasiūlymui ir jį priimti. Dėkui, gerbiamas komisarė. Pradėsime diskusijas pirmiausia frakcijų vardu kalbės parlamentarai, ponas Weberis, EPP vardu, keturios minutės. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė, tarybos atstovai. Mūsų frakcija pritarėme komisijos pasiūlymui dėl ES investicijų paketo. E, iš tikrųjų, pagrindas yra parengtas tinkamas Labai svarbu dabar investuoti ir kurti darbo vietas. Dėkuoju už labai greitą ir aktualų pasiūlymą. Mano kolegos kalbės detaliau ir pristatys EPP frakcijos nuomonę. Aš norėčiau pakalbėti ir apie antrą aspektą kuris nulems mūsų politinės diskusijas ateityje. Norėčiau pakalbėti apie rinkimus Graikijoje praėjusį savaitgalį. Naujasis Graikijos ministras pirmininkas pasiūlė naują startą Europoje, kuriam mes negalime pritarti. Mes labiau esame linkę pritarti komisijos pirmininko pavaduotojaus pavaduotojo Katainen planui. Šitas investicinis jų fondas galėtų sukurti 2,1 papildomų darbo vietą Europos Sąjungoje. Taigi nauda akivaizdi. Aš paminėjau Graikiją, kadangi manau, kad daug tų planų investicijų srityje, ekonomikos srityje sudarius Graikijoje vyriausybę pakimba ore. Jeigu, pavyzdžiui, naujasis Graikijos ministras, pirmininkas tiesiog nebenori sumokėti skolų, kils klausimas, kaip mes įkalbinsime privačius investuotojus, jeigu mūsų politikai sutiks su tuo, kad skolų gražinti nereikia. Kaip tai derinama su solidarumu jeigu, pavyzdžiui, pavyzdžiui, jeigu Kipras sumokėjo 110 milijonų, Italija, Ispanija 6 milijardus, kitos valstybės 370 milijonų eurų paskolino. Tai reiškia, kad valstybės narės solidariai prisėmė Graikijos skolas. Taigi tos valstybės plus Kipras turi atsakyti už Graikijos skolas. Ir jeigu jos būtų nubraukiamos, tai tiesiog Europoje pasiektume nestabilumo, o ją destabilizuotume. Ir papildoma 11 milijardų eurų išlaidų suma tikra, Graikijoje tikrai neužtikrins solidarumo ir stabilumo. Labai svarbu, kad Graikija ekonomiškai auktų, o ne stovėtų vietoje. Todėl manyčiau, kad e, atkreipti dėmesį į tai, kad kai kairiosios radikaliosios pajėgos Graikijos vyriausybėje tiesiog metasi krūvon su dešiniaisiais radikalais ir tai kelia nerimą. Aš šioje diskusijoje kalbu apie tai dėl ko, kad tokia politinė raida kelia didžiulį pavojų, sprendžiant tolesnės ekonominės raidos klausimus. Airijoje augimas 3,6 E, augimas Latvijoje 2,6 procentai, Ispanijoje pastaruoju metu sukurta daugiau nei milijonas papildomų darbo vietų tuose regionuose, kur yra tinkamai veikiančios vyriausybės, mes sugebame investuoti ir kurti papildomas darbo vietas. Tokio kurso reikėtų laikytis toliau. Pone Weberi, ar jūs pritarėte E, tam, kad jum kolegos pakomentuotų jūsų pasisakymą. Vienai kolegai leisiu, prašom. Mes pritar, jūs pritarėte 350 milijardų investiciniam projektui, tačiau jūs sakote, kad tai nebus skolinimasis. Tiesiog mes juk naudojamės mokesčių mokėtojų e, lėšomis, dar primetame 60 milijardų Jeigu jūs svajojate apie 200 milijonus papildomų darbo vietų, investavus tą sumą, tai kodėl nepadagonat iš dviejų ir trijų, tada ir spręsime visus nedarbo rūpeščius. Iš tikrųjų, labai gerai, kad parlamente yra pakankamai daug populistų, tačiau būtų gerai, kad jie pateiktų konkrečius pasiūlymus. O čia mes kalbame apie konkretų pasiūlymą invest, investicijų pasiūlymą, kuris pritrauks ir e, privačias investicijas, o tai yra vienas iš svarbiausių aspektų, todėl manau, kad šis pasiūlymas, kurį pateikia Katainin, yra labai svarbus. Tęsėme diskusijas, dabar žodis socialistų ir demokratų vardu, poniai Rodrygės, prašom. Many thanks, uh, Mrs. President. Uh, we will have certainly the opportunity to... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Greitai, manau, bus proga pakalbėti apie tai, kas vyksta, vyko Graikijoje, tačiau iš karto pasakytina, kad yra tam tikrų problemų. Jok, pavyzdžiui, ne, negalime leisti, kad, kad Graikija būtų, Graikija valdytų Europos komisija, parlamentas. Ir svarbu, kad Graikija būtų tikrai atkurtas tikras augimas. Ir atkirtume tikrą augimą Graikijoje. Būtent tos, tai yra svarbiausia. Tačiau tam reikia investicijų. Būtent dėl to mūsų diskusijos šiandien diskusijos yra labai svarbios. Ir, na, yra tikrai svarbu apie tai kalbėti. Ir dėl to, nuo mūsų grupės vardu, aš pristatau kelis nuogastavimus. Labai neramina, kad Europos fondas strateginėms investicijoms e, yra labai lietai kūriamas. Mums kelia daug nerimo, kad valstybės narės neskiria kapitalo šiam fondui. Taip pat manome, kad e, fondų labai svarbu, kad jis turėtų gerą pagrindą, gerą kapitalą, nes tik tai sukurs jam galimybę skolinti. Tai yra esminis dalykas ir šioje srityje nesiseka. Gerai žinome, kad vienas dalykas yra Europos biudžeto garantijos, Ir, bet reikia suprasti, kad ES įnašo neužteks. Taip pat kyla nerimo, kad ministras Šoiblė, Vokietijos ministras neseniai negerai neigiam pakomentavo jų nacionalinio įnašo įnešimo galimybę. Tai labai blogas precedentas. Europai reikia labai daug investicijų, reikia esminio projekto kuris būtų pridarintas prie ekonomikos realybės. Dėl to reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės, įskaitant ir tas, kurios e, dabar sudarė su pridėliu deficitu, kad vis tiek jos įneštų savo įnešą. Tikiuosi, kad tai pavyks užtikrinti iki kitos, kito viršūnių sutikimo. Dėkui, kolegė. Toliau žodis ponui Kamaliu. Labai ačiū. Ko, SR džiaugiasi, kad komisija nori mažinti e, investicijų trūkumą. Tačiau noriu pasakyti, kad kartais investuotojai turi pinigų investicijom, bet bijo biurokratinės naštos ir investuoja į kitas pasaulio šalis, kur yra patraukliau. Tai reikia tai suprasti. Fondas nebus e, neišspręsęs su problemu. Ir pasiūlymo galbūt esminis dalykas būtų ne pats fondas, tačiau vadinamasis šis ramstis. Reikia mažinti biurokratinę naštą, kliūtis biurokratinės, kad būtų galima lengviau investuoti. Pavyzdys. Mm Aš per amerikietišką skolinimo programą skolinu pasaulį, vis, visame pasaulyje verslininkams. Tačiau ir, ir iš ten matau, kad tie verslininkai nori atvykti į Europą, tačiau bijo, kad dėl įstatymų Europos Sąjungoje jie čia nepavyks. Tad manau, kad svarbu yra ne fondų įkūrimas, tačiau tai, kiek iš tikrųjų verslininkų gaus finansavimą ir sukurs tvarias darbo vietas. Taip pat reikia užtikrinti, kad dėl ES teisės aktų nebus užvyti jų verslai. Nes dabar verslininkai turi mokėti PVM ir turi jį mokėti kliento šalyje. Ir pavyzdžiui, Amazon įmonės pardavinėja savo prekes per mažų mokesčių šalis. Tačiau to, tokie įstatymai, kurių taikoma visiems to pati sistema, kenkiam smulkioms įmonėms. Tiek, pavyzdžiui, įmonėms, kas pardavinėja knygas internete, jie tiesiog negali pasakyti visais ku, ku, ku, savo klientų visose 28 šalyse. O jeigu jie nepardinės į kitas ES šalis, tai tuomet jie pažeis ES antidiskriminacinius įstatymus. Tai kitaip sakant, jie negali patenkinti įpareigojimą, tačiau negali ir jų netenkinti. Kaip padėti smulkiam vietam verslui? Žinoma, reikia kalbėti apie vieningą skaitmenę rinką, reikia kalbėti apie investavimo programas, tačiau jeigu rimtai, žiūrėsime problemą, reikia mažinti biurokratinę naštą ir imtis to iš karto, kol to nepadarysime, jokie investicijų kiekiai nesumažins investicijų trūkumo. Buvo kelta tokia mintis, Kiek investuotojų turi išvykti iš ES, kol pradėsime jais rūpintis? Kiek turi smulkių įmonių užsidaryti, kol imsime spręsti jų problemas? Ir kiek dar žmonių turi likti be darbo, kol atversime mūsų rinką? Manau, kad Bobas Dylanas, kaip savo žymėjų dainoj, atsakytų Dances Blowing the Wind. Taigi vėjas pasakys, kiek dar visokių problemų reikia. Ačiū. E, dėkui, toliau ponas Telička, trys minutės. Alde vardu. Kutainen. Pone pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad investavimo planas yra labai svarbus klausimas. Ir norėčiau pasakyti, kad jūs jau iš esmės sprendžiate šį klausimą. Dėl to, kad keliate lūkesčius ir tai darote tinkamai. Nes trys tie ramščiai, kuris remiasi planas, yra kaip tik tie dalykai, tie ramščiai, kurių verslui reikia. Ir Reikia gražinti pasitikėjimą, reikia užtikrinti pasitikėjimą Europos institucijomis ir reikia pasirūpinti, kad Europos institucijos galėtų tikrai spręsti esamas tikras problemas ir tam turėtų priemonių. Visi dabar keliame reikiamus lūkesčius, dar ne viskas padaryta, tačiau esame jau pusiaukelėje ir kas taip pat labai svarbu yra, kad tos lūkesčius patenkintumėm ir įgyventumėm. Pone Katainen, jūs minėjote kad vidinės, rank, vidinės rinkos ramstis yra svarbiausias dalykas ir taip tikrai yra. Aš pritariu. Taip pat, tikriausiai prisimeta, kaip mūsų frakcijoje kalbėjome dėl vieno klausimų, dėl kur iš dalies nesutarėme. Mes kalbėjome apie sąlygų, kel, keltinų sąlygų, tai struktūrinių reformų, kad reikia, o jūs minėjote, kad galbūt tai būtų per našta, kad tai reikia sus, supaprastinti. Na, aš manau, kad galbūt įmanoma tai padaryti paprastai, galbūt ne vien, kalbant apie atskirus projektus, bet čia yra galbūt kiti dalykai ir tikrai manau, kad bus galima dar to padiskutuoti. Kiek kitas dalykas. Be to, ką tik sakėte, jeigu ES rengia investicijų planą, tai aš tikėčiaus, kad komisija pabandytų bent jau nustatyti atskiroms valstybėms narėms reikalavimą parengti savo investicijų planus. To nematome. Yra siūlomi projektai, aš mačiau kai kurios sąrašus, kai kurie nuteikia geriau, kitie mažiau gerai. Aš manau, kad ekonominis gyvybingumas yra labai svarbus ir manau, kad ekspertai prims teisingus sprendimus, tačiau pasikeimas būtų stipresnis, jei šiame kontekste mes matytumėm, kad nacionalinės administracijos sprendžia konkrečius klausimus, tai yra um, imasi savo dalies, kiek tai yra susijęs su tos rinkos kūrimu ir dėl teisės aktų gyvenimo. Komisija žino, kuriuose srityse, kurios valstybės narės atsilieka. Um, ir Panas Kamalis yra tikras liberalas, tai aš sutinku su jo, kad reikia mažinti biurokratiją. Aš tikrai dirbu daug su verslu ir verslas visada įvardėja tai kaip e, problema numeris vienas. Ir aš galiu pasakyti, kad nacionalinių investicijų planu, plano kontekste, koks tai bebūtų e, dokumentas, kaip jis bebūtų vadinamas, reikia konkrečių žingsnių. Ir dar porą pastabų pabaigai. Visų pirma, būčiau tikėjęsis daugiau iš pirmininkaujančios Latvijos atsižvelgiant į tai, kas šiandien mums pristatyta. Aš būčiau tikėjęsis, kad jūs pasakysite, kad ne vien tik tai buvo susitikimai, buvo susitikimas pirmąjį, bet kas vyksta per tos susitikimus, kokie yra valstybių narių įsipareigojimai, kokia yra žinia, kuri pertikėma mums, parlamentui. Mes žinome, kad tai yra labai svarbu, bet mes linkime jums sėkmės, mes paremsime jūs, bet mes norime įgyvendinimo ir dėl tų dviejų ramščių, ką valstybės narės turi padaryti. Toliau žodis suteikiamas panui Papadimulis Gūje frakcijos vardu, pusantros minutės. Kyrie Weber, καταλαβαίνω την πικρία σας. Ačiū, pirmininkė. Galiu suprasti kai kurių išsakoma kartėlį. Kai kurių bičiulis, Vanas Samaras, pralaimėjo rinkimus Graikijoje, tačiau tam yra demokratija. Prašau nepradėti čia visų gazdinti, iškraipyti e, situaciją, sakant, kas bus, ką darys Graikijos vyriausybė. Reikia suprasti, kad Graikijos žmonės pergyveno keliarius metus, kai buvo taikoma katastrofiška griežto taupimo politika, kai toks skurdas. Iš tik taip, jie nemoka mokesčių, tai man atrodo, kad e, mes čia matome viltį visai Europai kad nebebus daugiau vienašališko griežto taupimo. Panas Dragi pasakė, kad e, padarysime viską, ką jis bus reikalinga apsaugoti eurą. Komisija, taryba taip pat turi padaryti viską, kas yra reikalinga, kad būtų užtikrintos investicijos ir augimas vėl, o ne toliau e, tęsiama griežto taupimo politika. Junkerio paketas, viešojo sektorio finansavimas, kai eina kalba apie investicijų paskirstimą, reikia pasirūpinti, kad visų pirma tie pinigai nukeliautų toms valstybėms, kurios kenčia dėl to, kad trūksta investavimo, dėl to, kad yra didžiulis skurdas, didžiulis nedarbas, ką mes matėme sekmanį Graikijoje. Aš Džiaugiuosi, kad taryba ir komisija pripažįsta, tai nors kiti to nepripažįsta, tai iš tikrųjų atvertos duris Europos žmonėms. Panas Lukė nori užduoti Jums klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Sutiksite atsakyti. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ponas Weber kalbėjo apie Graikiją ir eurozonos solidarumą. Ar sutiktumėt su manimi? kad Graikijos žmonės nesulaukė apčiuopiamo solidarumo. Yra labai didelio neraminančio lygio nedarbas, ypač tarp jaunimo. Solidarumas iš eurozonos nukeliavo tik tai kreditoriams ir finansinėms institucijoms, tačiau jie nepasiekė eilinių žmonių. Weber Η νέα δημο... Για όσα περιγράφεται, τιμωρήθηκαν οι φίλοι του κυρίου. Noriu pasakyti jums ir ponui Weberiui. Pono Weberio ir naujos demokratijos ir bičiuliai, kaip ir pasok bičiuliai, nukentėjo. Sprendimas, atsakymas yra ne Graikijos grįžimas prie drachmos, kaip jūs siūlote, nes tai reikštų, kad e, Vokietijos mokesčių mokėtojai prarastų pinigus, tai būtų katastrofa ir Graikijai, bet ir visiems. Mes norime teisingumo ir reformų, bet ne mokesčių slėpimo ir vengimo, ne korupcijos, o ką matėme 40-mečius, kai neodemokratija ir pasok valdė. Toliau ponas Eichhut. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Aš kalbėsiu apie investicijų planą. Manau, kad e, svarstyti Graikijos problemas galėsime kitų laikų. Norėčiau pasveikinti jūsų tuo, kad pagaliau mes turime tą investicijų planą. Tai yra tikrai labai gera žinia, kurios taip ilgai laukiam. Visus tuos metus, kai buvo kalbama apie būtinybę taupyti, verštis diržus ir taip toliau. Mes turime kelis pasiūlymus jūsų plano ir aš norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate juos, ponė Katainin. Pirmiausia, demokratinė priežiūra ir kontrolė. Investicijų plane yra parašyta, kad pagrindinės kad finansuojamų projektų tikslai turėtų atitikti ES tikslus. Ir žinome, kad e, dalis investicijų atkeliaus iš ES biudžeto ir kad projektus atrinks investicijų komitetas. Bet mes norime, kad Europos parlamentas kaip viena iš teisėkros institucijų dalyvautų visame šiame procese. Antra, jeigu mes pažvelgsime į uh, tai, ką gali pateikti valstybės narės, o tai gali būti ilgi projektų planai, tai gali būti Antverpeno aplinkeliais, pavyzdžiui, tai gali būti ir anglimi kūrenamos jėgainės. Kaip mes gali, galėsime užtikrinti, kad finansuojami bus tik tai tie projektai, kurie bus naudingi mūsų visuomenė, o ne tik privatiems investuotojams. Ir trečias dalykas. Mes suprantame, kad mūsų ūkiui reikia naujo, e, e, naujo postumio, o mes tiek daug pinigų prarandame per mokesčių rojus, ar nekitintis spręsti šios problemos. Pone Katanin, aš suprantu, kad jūs esate vienas iš komisijos narių, kuris puikiai supranta, uh, kad Europa ir Eurozona šiuo metu išgyvena labai sunkius ekonominius laikus, aš to džiaugiuosi. Po 2008 metų krizės ES yra vienintelis regionas pasaulyje, kuriame nėra ekonominio augimo. Nedarbas, savižudybės, taupimas, besaikis taupimas. Ir matome, kokio, kokios, kokie gali būti visų tokių veiksmų padariniai iš to, kas vyksta Graikijoje. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs sieksite sprendimų. Bet man atrodo, kad jūsų siūlomas sprendimas su investicijų planu nėra teisingas. Mes norime, kad mūsų ūkis plėtotųsi taip pat greitai kaip ir JAV. Bet man atrodo, kad akademinės bendruomenės atstovai Europoje surado visiškai neteisingą sprendimą. Jie rengė daugybę įvairių seminarų, konferencijų, Europos e, ekonomikos klausimų. Jeigu jūs tik tai pripažintumėt, kad visos Europos problemos atsirado dėl Europos, tuomet jūs gal nesiūlytumėt mums investuoti e, ir eurų, nesiūlytumėt investuoti 20 milijonų eurų tam, kad pritrauktumėt 300 milijonų. Milijardų, atsiprašau. Ponas Wolf, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nebejoju, kad e, monopolistai Europoje pamatę Junkerio planą tikrai apsidžiaugs, nes akivaizdu, kad čia mes kalbame apie tai, kaip galima būtų milijardus viešųjų pinigų panaudoti investicijoms. Ir galiausiai vėl nukentės žmonės, nes žmonės turės e, už tai sumokėti. Ir tai ir yra visos problemos esmė. Mes e, stengiamės mažinti darbo vieneto kaštus, bandome pritraukti privačias investicijas, bet juk šis planas tik tai padidins paprastiems žmonėms tenkančią naštą. Lygiai taip pat kaip ir Europos semestras. Tai yra tie dalykai, kurie yra naudingi tik monopolistams. Dėkoju. Pone Grostė, dėkuoju, pone pirmininkė, pone komisijos nariai, pone e, tarybos pirmininkė. Aišku, mes galime tik tai palaikyti komisijos e, poziciją, todėl kad komisijai reikia impulso, kad būtų e, einama iš krizės. Komisija suprato, jog reikia veikti skubiai. Komisija pateikė pasiūlymą dėl šio fondo. Tas pasiūlymas e, yra svarbus ir čia yra svarbu, jog parlamentas taip pat suvaidintų vaidmenį tolesnėme to fondo įgyvendinimo procese. Aišku, yra įvairių prioritėtų čia to fondo kontekste, taip pat čia kalba sukasi apie valdyseną, apie skaidrius projektus, tai būtina, kad patrauktume investuotojus. Investuotojus reikia uh, patraukti, suvilioti. Tuo pačiu reikia sumažinti biurokratiją ir reikia, kad investuotojai patys norėtų investuoti Europoje. Ir mes turime taip pat nestabdyti savo technologinio vystimosi, nes tai būtų labai pavojinga, tai būtų didelė grėsmė mūsų pramoniai ir mūsų ekonomikos augimui. Ir Aš bijau, kad mes neliestume programos 2020. Mums labai reikia tos programos. Dėl tos programos mes labai sunkiai dėrėjomės prieš keletą e, mėnesių čia pat parlamente. Norėčiau tarybai pasakyti, jog valstybių narių atsakomybė yra labai didelė. Valstybės narės vilkina visą procesą, kad būtų galutinai įtvirtintas tas fondas, nes jis moka savo biudžetu. Pone Wolf, jūs ką tik tai pasisakėte, todėl mes turime steigti žodį kitai kalbėtojai, poniai Toma. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Dėkuoju už pristatymą. Aš nesu iš tų kurie kritikuoja poną Junkerį, kurie jį pristato kaip fokusininką, kuris iš savo skrybelės ištrauksos milijardus. Aš manau, kad turime daiktus vadinti savo vardais. Mums būtina viešų, e, užtikrinti viešas investicijas, tai turi užtikrinti ES e, biudžetas, tai yra kertinis e, akmuo, nes tai yra vieš, viešojo sektoriaus veiksmai, kurie užtikrins e, pasitikėjimą. Mes, socialdemokratai, nuo pat krizės pradžios kalbėjome apie viešas investicijas, tačiau e, ne 300 milijardų trims metams Europai reikia ir ne 3 papildomų milijardų kiekvienais metais, reikia daugiau. Tačiau ES turi tvirtinti tą priemonę, apie kurią mes čia kalbame. Komisija pateikė naują stabilumo pakto lankstumo išaiškinimą tarybai ir e, jūs, ponė e, ministrė, turėsite dabar e, įgyvendinti tos e, pažadus dėl investicijų. Aišku, yra dar valdymas ir tai susiję su mūsų e, tikslais. Visų pirma, yra projektų gyvybingumas, projektų stiprumas ir jų valdymas. Penktas e, reglamento straipsnis E, kaip mes apskaičiuosime tą projektų e, gyvybingumą, kaip jie bus e, atrenkami ir kaip bus užtikrintas įtraukiantis ir tvarus modelis, kaip socialinė užimtumo dimensija čia bus įtraukta nes atrodo, jog remiamasi tik tai Europos investicijų bankų atrenkant e, projektus, kaip bus atsižvelgiama į makroekonominis e, aspektus ir tikslus. Tad e, aš, aš baigiu tą valdymą, nes čia dar yra ir kitų aspektų, energetikos, perinamasis laikotarpis ir kiti dalykai. Yra pono Turer Milnosios kortelės klausimas, ar jūs sutinkate jį atsakyti? 30 sekundžių klausimą pateikimai, prašom. Dėkuoju. E, Mėla kolegė Toma, jūs norite, kad viešosios investicijos būtų užtikrinamos e, milijardinės kiekvienais metais. Tačiau kaip tai bus padaryta, iš kokių lėšų? Struktūrinės reformos, panaudojant e, lankstumą leido pasistumėti į priekį. O kaip jūs finansuosite visą tai, apie ką kalbėt? Pone Toma, aš visiškai sutinku su komisija šituo aspektu. Mes inve užtikriname investicijas e, todėl, kad ES yra kaip skolinimuose kaip, kaip paskolų garantas ir valstybės narės turi investuoti turėdamas tokias e, e, garantijas. Aš pasisakydama norėjau pasakyti, kad Europos sąjungai reikia, kad e, visos valstybės narės pasinaudotų to investicijų fondu ir norėčiau taip pat paklausti komisijos, kokia to fondo dalis bus skirta sunkumus patirintiems regionams. Dėkuoju, ponas Tarbatį, vieną minutę. Pone pirmininkė, Europos Sąjunga reaguoja į ekonominius ir socialinius iššūkius, rengia ateities planus Lisabono strategija 2000 metų buvo parengta, ES ten fiksavo strateginius tikslus, kad taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia pasaulio ekonomika. Euras turėjo paspartinti tą procesą, tačiau matom, kad šiandien šie tikslai yra visiškai nepasiekti. Nėra nei ekonomikos augimo, nedarbas pasiekė labai aukštą lygį, investicijų e, gebėjimai yra daug žemesni negu buvo tikimasi, ką nori daryti Europos komisija nauja investicijų planą, tačiau, kuomet panalizuoji tą planą, pamatai, jog ir čia pilna problemų. Jeigu galvojam apie ateitį, tai ir, ir, ir analizuojam tos pasiūlymus, tai matome, kad tie apskaičiavimai, apie kuriuos ten kalbame, nėra realūs, nėra realistiški. Uh, Ponas Varžy, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė vice pirmininkė, kaip jūs žinote, šeštasis anglaudos šeš pranešimas konstatuoja, jog anglaudos tikslų srityje yra žengiama atgal jau nuo 2008 metų. Tad jeigu yra numatytas e, milijardas investicijų, tai dažniausiai to, to milijardo didžioji dalis tenka turtingiausiams regionams. Ir jeigu yra taip, tai e, sanglaudos politika iš tikrųjų e, po truputį e, žlunga ir visai žlugs, o sunkumus patiriančių regionų padėtis dar labiau pablogės. Mes turime galvoti apie regionų kategorijas, regionų tipus, kurie gauna e, finansavimą. Aš manau, kad Europos komisija būtinai turi e, užtikrinti, kad čia būtų tam tikra teisybė. E, ir Europos komisija turi užtikrinti, kad e, tas planas nefinansuotų tokių sektorių, kurie jau automatiškai yra finansuojami pačios e, pramonės. Mes turim, turime elgtis drąsiai ir mums reikia naujos e, sutarties Europai. Aš galvoju apie investicijas į, į jūros sektorių, į pramonę, į tuos E, miestų kvartalus, kur, kurie patiria įvairių socialinių problemų, tačiau kur gyvena daug jaunimo, kuris gali išnaudoti savo potencialą. Ir galvoju čia apie skaitmeninę darbo tvarkę ir keletą žodžių apie valdymo aspektą. Parlamentas turi dalyvauti šitame procese, todėl kad čia kalba sukasi apie politinius pasirinkimus. Pone Vana, viena minutė. Ačiū pirmininkė. Todėl studija paskelbta šiandien aptarė 2,1 milijono e, darbo vietų potencialą iki 18 metų, jei bus įvyktos dvi sąlygos. Jeigu bus didelės investicijos į darbo rinką, ypač regionuose, valstybėse, kur yra didžiulis nedarbas, ir į e, to pant metu bus dar ir lydimosios priemonės įgyvendintos švietimo srityje. Plačiaja prasme. Um, Praeitą savaitę panas Katarin pas, pasakė, kad tikslas yra paskatinti konkurencingumą, pritraukti investicijas, o dabar e, Europos 2020 e, pagrindiniai tikslai yra dar pridedami klimato kaita, e, lygybė, lyčių ir taip toliau. Tačiau Faktas yra tas, kad tie kriterijai dar nėra iki galo suformuluoti ir jie nėra privalomi investicijų planui. Taigi, kaip užtikrinsite, kad bus mm, rimtai atsižvelgta į kokybinę pusę? Panas Sani. Dėkuoju, pane pirmininkė. Šis investicijų planas yra pasmerktas žlugti, kaip ir ankstesni planai, todėl kad ES nesugeba nugalėti krizės. Kaip E, kodėl yra norima remtis vien tik tai privačiomis investicijomis čia. Mm, investuotojų mes neįtikinsime, nes jie žino, kad ekonomika neauga, todėl savo pinigų jie nu nenorės naudoti. Reikia, kad pirmiausiai būtų užtikrinamos viešos investicijos. Tuomet privatus sektorius galės taip pat dalyvauti. Antraip tai bus tik mistifikacija. Europos valstybės taip pat turi būti laisvos ir neturi būti investicijų e, suvaržymų šitame kontekste. Aišku, dabar yra daug įvairių e, e, absurdiškų taisyklių pas mus, kurių pavyzdžiui nėra jungtinėse valstijose, jokių fiscal compound, jokių e, e, panašių sutarčių ir e, turime kovoti prieš tokius beprasmiškus dalykus. Panas Gonzalės Pons. Ačiū, pirmininkė. Pone Katainai, Ispanijoje visuomet rėmėme um, Europos investicijų fondą ir prašytumėm taikyti papildomumo principą. E, tai yra, kad šios investicijos nepakeistų, ne, nebūtų pritaikytos vietoj e, kitų investicijų. Jūs kalbėjote apie didesnės rizikos projektus, kurie gal kitaip nebūtų finansuojami. Tai mes sutinkame su, jūs, su jumis, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad tos investicijos turėtų tiesioginį poveikį ekonomikai ir paskatintų darbo vietų kūrimą. Taigi investicijos turi būti parinktos teisingai, kalbant apie technologinės investicijas, apie investicijas, kurios gali e, būti e, pelningos ilgalaikių laikotarpių. Aišku, reikia galvoti apie aiškės supaprastintas procedūras ir ypač kuo greičiau e, pradėti tvirtinti projektus. Mes negalime nuvilti žmonių, mes turime skatinti vyriausybės veikti kaip galima greičiau, užtikrinti, kad būtų pasikeitimai. Nes, aišku, vyriausybės pasikeitimas nereiškia, kad pasikeitė valstybė. Valstybė vis tiek turi vykdyti savo įsipareigojimus, nežiūrint to, kokia yra vyriausybės politinė spalva. Um, dabar Aišku, gali tai būti, kad partneris tampa rizika kitiems, tačiau nei vienas partneris neturi teisės naudotis pranašumu prieš kitus vien dėl to, kad kažkas pasikeitė iš jo pusės. Jeigu tikrai nebus vykdomi įsipareigojimai, tai tai taps, aišku, pranašumu prieš kitus ir tada visi pradės piknaudžiauti tuo. Jums yra iškelta melinoji kortelė, ar jūs sutiktumėte atsakyti? pasisakyti. Kadangi turime labai ilgą sąrašą norinčių pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio, tai aš jau baigiu sąrašą tų, kurie norėjo užsirašyti. Pone Zaniai, jums žodis, prašom. Eh, elnök asszony, eh, képviselő úrtól szeretném megkérdezni, hogy eh, jól értettük-e, hogy ön komoly aggodalmakat fogalmaz meg ezzel az alappal kapcsolatban, mármint hogy... Ponios ir ponai, aš norėjau tik pasitikslinti, ar aš teisingai supratau atrodo, kad buvo kažkokių tai abejonių dėl to fondo. Tas fondas turi būti paremtas nacionaliniais fondais? Eh, he dicho que este fondo debería tener en cuenta un principio de adicionalidad. Aš norėjau pasakyti, kad mano manimu šis fondas turi būti paremtas tokia tokiu principu, kad turėtų būti papildomumas. Tai yra, kad tie pinigai turi būti nauji pinigai ir kad neturi būti nutrauktas kitas investavimas per uh, kitus šaltinius. Pavyzdžiui, Europos investicijų bankas turi toliau finansuoti tą, ką finansuoja, o reikia per šį fondą siekti uh, papildomo gaugimo ir darbo vietų kūrimo regionas. Nevambre. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, daug kas jau buvo pasakyta kolegų dėl Graikijos. Aš žinau, kad dabar netinkamas laikas toms diskusijoms, bet manau tikrai galime pasimokyti, ką reiškia demokratija, turime, jos, turime ją gerbti, taip pat žinome, kas yra visuomenės platus palaikymas, europiniai politikai. Aišku, kad reikia kitokios europinės politikos. Matome, kad reikia platesnių užmojų. Ir štai kam yra investicinis planas. Vien pats jo buvimas yra labai svarbus. Labai svarbu, kad tas planas būtų sėkmingai gyvendintas. Praktikoje mes kalbame apie struktūrinės reformas, labai dažnai apie tai girdime. Socialdemokratų frakcija pasisako už e, struktūrinės reformas, bet aišku, reikia galvoti, kokios reformos yra reikalingos. Aš manau, kad mes galime greitai rasti konsensusą šio klausimu. Reikia galvoti apie struktūrinės reformas, kurios būtų svarbios ateičiai. Tai yra mūsų ekonomikos transformavimas, kad ji būtų tvaresnė, žalesnė, radikalių sprendimų prieimimas. Taip, mes tik ką kalbėjome apie klimatą, apie Paryžių. Čia irgi reikia konsensuso. Įtvirtinkime tai. įrašykime tvirtai į taisyklės dėl investicijų plano. Tai yra labai svarbu žiūriu į Bas Eichhaut. Yra uh, didžiulės analizės atlinktos dėl visų elementų, man atrodo, š, apie 6 milijard, 600 milijardų eurų yra gerų iniciatyvų tokia suma, jos bus tikrai naudingos, um, 25 procentai brand Ar tie 600 milijardų bus investuoti į tvarę ekonomiką? Štai to mes norime, kad tai būtų įrašyta į taisyklės, kad tikrai būtų investuota, bet kad tai būtų investuojama ir teisingai, um, tvariai, galvojant apie ateitį. Minut. Panas Urtus, Urtasen. El otro día nos quedamos un poco sorprendidos en su comparecencia en la. Visai neseniai jūs mus nustebinote ūkio reikalų komitete, nes e, atėję, e, jūs atėjęs tenai pasakyt, kad ne viena valstybė narė neketina realiai prisidėti prie šio fondo. Jūs e, tas prieškimas mūsų išgazdino. Nes kyla klausimas, ar tas e, planas veiks apskritai. Ir antras klausimas, jeigu mes ketiname imti pinigų e, iš biudžeto, atimsime pinigus iš e, Europos infrastruktūros tinklų projekto, iš kitų dalykų, tai gali padaryti didžiulę žalą. Ir dar vienas dalykas. Teisėkuros pasiūlyme turi būti labai aiškiai numatytos sąlygos susijusios su socialiniais klausimais ir aplinkosauga. sauga. Mūsų labai neramina tai, kad kai kuriuose šalise priimti sprendimai gali turėti baisių e, socialinių ir ekonominių padarinių. Ir aš manau, kad komisija negali to ignoruoti. Dėkuoju, toliau pusantros minutės ponui Fernandės. Ačiū, pirmininkė. Europos strateginių investicijų fondas uh, yra, yra naujovė, kuri turėtų padėti mums gavinti mūsų ūkį, kurti darbo vietas ir skatinti verslumą. Šis, pagal šį fondą mes galėsime gyveninti labai ambicingą investicijų planą, kuris a, turės ir didinamąjį poveikį, padės mums kurti, stiprinti vidaus rinką, padės mums įveikti daugybę kliūčių, su kuriomis mes šiuo metu susidurėme, padės mums sujungti įvairius a, energetikos ir skaitmeninės ekonomikos tinklus. A, Be to, tai jis sustiprins mūsų konkurencingumą ir padidins mūsų energetinį nepriklausomumą. Tam, kad šis planas e, būtų sėkmingai gyverdintas, mums reikia, kad jisai būtų gyvendinamas e, labai skaidriai. Tai reiškia, kad visos valstybės narės turėtų įsitraukti į šį darbą. Tai reiškia taip pat, kad Europos parlamentas turėtų dalyvauti jį gyvendinant. Šis planas yra vadinamas Junkerio planu ir aš manau, kad šiame plane turėtų būti skirta nemenka vieta teritoriniai sanglaudai ir solidarumui. Dėkuoju. Dėkuoju toliau dvi minutės ponui Bulmanui. Pone pirmininkė, mūsų gerbiamasis kolega ponas Kamalas dėja negalėjo pasilikti, negalėjo dalyvauti mūsų diskusijoje. Bet jisai citavo Bobą Dylaną ir aš e, galiu jiems pasakyti, kad e, mūsų pagrindinis šūkis šiandien turėtų būti tai, kad e, laikai, laikai aplinkybės keičiasi. Citatų galima daug įvairių surasti. Bet pažiūrėkime į tai, kas vyksta. Politinėje Europoje ir šiuose rūmuose nerasite ne vienos politinės jėgos, kuri neteiktų, kad e, mes neturime investicijų deficito, o mums reikia investuoti į didesnį užimtumą, į naujas darbo vietas. Taigi dėl to sutrėme visi. Tačiau reikia pirmiausia atsakyti svarbiausią klausimą, kaip galima būtų surasti tas investicijas. Ir ponia Katainin, yra keli klausimai, į kuriuos mes dar turime susirasti atsakymų. Ir džiaugiamės, kad jūs aktyviai jų ieškote privačiojo ir viešojo sektorių partnerystė yra puikus modelis, nes mes galime iš tikrųjų prisimti šiek tiek rizikos iš privačiojo sektoriaus ir paskatinti privatojo sektorių investuoti. Bet kaip mes galime priversti juos investuoti į tuos sektorius, kurie kūrė didžiausią e, socialinę prasme pridėtinę vertę? Todėl kila klausimas, kaip bus valdoma šį priemonė. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas jei Europos parlamentas turės priimti sprendimą dėl, dėl e, to, kad reikia skirti pinigus, mes norime taip pat dalyvauti, aktyviai dalyvauti darybose dėl projektų. Ir dar vienas dalykas. Aš manau, kad mums reikia labai gerai suderinti visas politikos sritis ir manau, kad čia reikia pritaikyti bendro sprendimo procedūrą. Ponas Vandikamp. Kamp pusantros minutės. Pone pirmininkė, Europos parlamente aš dirbu EPP frakcijoje ir dirbu transporto komitete, bet to esu iš Niderlandų. Ir todėl aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Junkeris patikė šį investicijų planą. Aš ne visuomet pritariu uh, kolegai bas, e, Bastardi, bet aš manau, kad e, šiandien mes visi suprantame, kad susidurėme ne tik su grėsmėmis, bet ir su neregėto masto e, galimybėmis. Gana jau vien kalbėti apie grėsmės ir rizikas, reikia suprasti, su kokiam, kokias galimybės mes turime. Transporto sektorėje mums reikia mažinti uh, E, ten egzistuojančias kliūtis ir tam buvo skirta investicijų e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Dabar sakoma, kad e, pinigai iš tos priemonės bus perkeltos į šį planą. Mes norime, kad šis planas turėtų didinamąjį poveikį. Aš tą suprantu. Aš suprantu, kad kurti energetikos sąjungą kainuos labai daug. Mums reikia taip pat dėkti ir naujas technologijas, bet nepamirškime ir tradicinių dalykų. Beje, įtikinti privatų sektorių investuoti nebus labai lengva. Nebus labai lengva jiems parduoti šį Junkerio planą. Be to, turiu dar vieną klausimą. Kiek valstybės narės yra pasiryžusios investuoti į šį fondą? Gracias, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Katainen griežtos ekonominės priemonės Europoje nepasitenkino, todėl mes reikalaujame, kad būtų užtikrinami pokyčiai ir greitai. Komisijos planas eina tinkama linkme, nes komisija siekia užtikrinti investicijas, apie kurias mes senai kalbėjome, tos investicijos paskatins ekonomikos augimą ir užimtumą. Tai būtina modernizuoti mūsų ekonomikai ir reformams. Tačiau Čia svarbiausia ne kiekis, o kokybė. Tai yra ta papildoma nauda e, visų šitų projektų, apie kuriuos čia kalbame. Ir todėl mums reikia tokio investicijų plano, mes turime taip pat turėti daug platesnę bendrą strategiją ir tvarus vystimasis turi būti tos strategijos tikslas. Taip pat reikia užtikrinti nuoseklumą tarp mūsų politinių tikslų ir finansinių uh, išteklių, nes negalime įgyvendinti jokių strategijų vien tik iš ES biudžeto ar, ar, ar iš investicijų plano e, pajėgumų. Mums reikia tokio plano, kuris veiktų ir veiktų dabar, nes būtina sustiprinti Europos e, ekonomiką. Ir tam reikia tenkinti mm, ne vieną kriterijų. Visų pirma, papildomumo e, kriterijus. Reikia jo, nes antraip nebus tos papildomos naudos. Kitas dalykas - finansiniai pro projektai turi turėti socialinę ir ekonominę naudą. Trečia, turime veikti ten, kur tai yra būtina, ten, kur rinka nefunkcionuoja ir visko nesutvarko. Ketvirta, turime atsižvelgti į valstybės keliamą e, riziką atrinkdami projektus. Mes esame pasirengę dirbti kartu su komisija, kad tas planas iš tikrųjų pasiteisintų. Noriu pakviesti tarybą ir to pačiu valstybės narės eiti dar toliau, nes šito plano vien tik tai nepakaks. Dėkuoju. Žodis poniai Greslė, pusantros minutės ponė pirmininkė, ponė komisijos nari. Daug klausimų kyla dėl Junkerio plano. Mes norėtume išgirsti keletą atsakymų į tuos klausimus. 8 milijardai eurų. E, buvo kalbama apie 8 milijardus eurų, tačiau kokia čia yra mūsų atsakomybė ir kaip e, mes būsime informuojami apie tai, kaip tie pinigai naudojami. Yra taip pat ir daug kitų klausimų, kaip finansinės priemonės, kurios jau egzistavo anksčiau, bus panaudotos ir kaip jas bus atsižvelgiama, nes toms priemonėms yra numatytos lėšos ir žinome, kad uh, Čia kalba sukasi apie 40 procentų. Ir pasaulis juk nepasikeis vien tik dėl to, kad dabar turime naujų priemonių paketą. Norėčiau jūsų komentarų šituo klausimu. Kitas dalykas, ar pakanka skirti vien tik pinigus? Pavyzdžiui, Graikijos atveju daug pinigų buvo skirta kai, kai kuriems regionams, buvo daug lėšų skirta, tačiau tie regionai neturėjo tinkamų gebėjimų valdyti ir gyvendinti projektus. Tad e, ką investuotojai konkrečiai turi daryti, tai yra esminės svarbos klausimas. Žodis ponui Nistelroj, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, pasisakau už Junkerio planą. Aš norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama realiai ekonomikai. Keletas pastebėjimų. 460 milijardų investicijų fondų ir struktūriniuose fonduose. Tačiau čia yra ne viskas. Aišku, mes žinome, kaip reikia atsižvelgti rizikos faktorius ir taip toliau. Tačiau turime didesnį dėmesį skirti savo finansiniams ištekliams. Toliau papildomumo kriterijus. E, turime būti labai atsargus ir atidus. Reikėtų užtikrinti, jog e, nesikauptų skolos ir kad paskui neturėtų jomis užsimti Europos investicijų bankas. Taip pat įsivaizduokime, kaip bus paskirstami pinigai. Jeigu didžioji dalis tų pinigų nueis į senasias valstybės narės, ar iš viso buvo galvojama apie paskirstimą tų lėšų ir kaip bus su tarp valstybiniais projektais, juk tai yra būtina Europai ir tokie projektai turėtų būti prioritetiniai, ar galite tarybos vardu atsakyti į šitą klausimą. Ponas Karas, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, ponės ir ponai. Europoje yra per daug bedarbių, per daug e, įsiskolinimo, valstybės skola per didelė, per mažai e, ekonomikos augimo, per mažai užimtumo, per mažai konkurencingumo. Pasiūlytas planas yra tik viena iš įvairių iniciatyvų. Viena sakykime, papildoma iniciatyva. Aš aišku džiaugiuosi, kad e, yra toks planas ir kad einama šituo keliu, tačiau šitas planas nepakeis visų kitų priemonių, dėl kurių mes jau esame e, prieimę sprendimą. Tai bus tik tai pap, viena iš papildomų priemonių, stiprinant mūsų konkurencingumą ir ekonomikos augimą. Tai yra būtina, aišku. Tačiau tai yra tik tai žingsnis mūsų bendruose veiksmuose dėl ekonomikos augimo ir mums reikia tvarios pažangos. Be tokios pažangos mes nepatrauksime privačių investuotojų. Ponės ir ponai, šitas parlamentas taip pat yra už tai atsakingas. Ir mūsų visi komitetai svarsto šitos dalykus ir priima E, sprendimus, ypač ekon komitetas. Mes turime kartu priimti šituos sprendimus, turi, turime būti bendrautoriai, visko neturi nuspręsti Europos investicijų e, bankas ir valstybės narės taip pat turi užtikrinti iš savo pusės, kad tai yra bendri veiksmai. Dėkuoju, ponas Elers, pusantros minutės. Pone Katainai girdėjome tokių esminių pareiškimų ir norime paremti, kaip Manfred Weber sakė, tokį svarbų projektą, bet labai svarbu, kad jis būtų teisingos struktūros. Reikia galvoti apie INAFEN horizontą 2020, finansinės priemonės, kosme, pavyzdžiui, ar jos papildys viena kita, ar, jos, ar bus užtikrinta pridėtinė vertė, ar nebus nukreiptos lėšos tik tai į kitą pusę. Taip pat rizikos, e, kokie kriterijai būtų, kokio rizikos profilio būtų tie projektai ir kaip būtų galima užtikrinti svertų efektą. Mes turime įvairių priemonių ir dabar. Tai geras projektas šiaip, sakyčiau, pabaigai, bet būtų svarbu galvoti apie investicijas ir mokslo tyrimus. Reikėtų naštos pasidalymo. Tai būtų geriausias dalykas, tada nereikėtų konfrontuoti su valstybėms narėms. Tai būtų lengviausia tokiu būdu paimti iš Europos pinigų. Ačiū, o dabar dalis prašau žodžio, labai daug yra norinčių pasakyti, devyniems suteiksiu žodį, ponė Maretič, vienai minutiai, prašom. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti komisijos vicepirmininką galvojant apie naują investicijos politiką, palyginti su sanglaudos politika, kiek mes turime patirties, tai irgi yra investicijų ir plėtros priemonė. Tai aš manau, svarbi pamoka būtų, kad visus mūsų jėgos turi būti sutelktos į kokybiškų projektų rengimą ir žmogiškųjų išteklių stiprinimą. Tai yra tai, ko trūksta mūsų europiniuose projektuose ir labai trūksta mums žmogiškų išteklių ir Europos komisija turi sutelkti į tai dėmesį. Valstybės narės, kurios naudoja sanglodos politikos fondus, turi labai daug investuoti į tų projektų bendrą finansavimą. Aš labai tikiuosi, kad naujoji investavimo politika nepakeis e, sanglūdų politikos projektų finansavimo, ties, o papildomai suteiks finansavimą Reikia taip pat galvoti apie fiskalinius elementus, kad nebūtų stabdomos investicijos, kad būtų toliau skatinamos investicijos. Ne. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, yo quería preguntar. Hey, Alessandra. Pone Katainai, norėčiau štai ką pasakyti. Taryba ir parlamentas sutarė dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės kurios tikslas buvo būtent gerinti infrastruktūrą, kurti darbo vietas. Tačiau dabar pinigai, šimtai milijonų, yra išimami iš tos priemonės ir perkeliami į Junkerio plano gyveninimą. Tai yra 270 milijonų bus paimti iš ten ir įdėti Junkerio planą, bet tačiau ar jie bus panaudoti transportui, ar bus sukurta pridėtinė vertė, nes dėl e, tų priemonių buvo susitarta tarp tarybos ir parlamento, o kaip yra uh, su o, projektinėmis obligacijomis. Tai turėjo būti EIB e, švyturys, tačiau kol kas nematome to įkvėpimo. EIB e pinigai, ar, ar jie sukurs tokią pačią pridėtinę vertę, ar lygiai taip pat bus užtikrintas efektyvus išleistų pinigų kontroliavimas, kaip kad iki šiol buvo daroma iš komisijos ir parlamento pusės. Need investment. We need private sector. Kalbėjom mums tik investicijų ir privačių investicijų. Ir maža, mažų įmonių savininkai turi žinoti, kad mes juos remiame. Mano elektroninio pašto dėžutėje yra daugybė baisių istorijų, kurias pasakoja smulkus verslininkai, kurie buvo priversti nutraukti savo veiklą. O jie dirbo skaitmeninėme sektoriuje, sparčiausiai augančiame ūkio sektoriuje. Ir Ir tenai visą pelną susirinka stambios įmonės, kurios daro viską, kad nemokėtų mokesčių. O mažoms įmonėms yra per brangu veikti skaitminėme sektorija. Ir taryba, taryba, taryba. Taryba dabar nuo jūsų viskas priklauso. Gana jau vien kalbėti apie tai, kad kažką reikia keisti. Niekas jau rimtai į tas kalbas nebereaguos. Taryba, Prašau, skirkite mažoms įmonėms specialias išlygas. Dėkuoju toliau, ponas Jakovšič. Apie šios komisijos darbą mes prisiminsime pagal tai, ar šis investicijų planas pasiteisins, ar jisai bus sėkmingai gyvendintas. Ir uh, nuo jūsų sėkmės priklausys ir tai, kaip vertins mūsų Europos parlamento e, darbą. Galima būtų įsivaizduoti, kad mes turime kažkokią alternatyvą be šio investicijų plano. Taip, be abejo, kritikuoti galima būtų daug, bet niekas nepasiūlė jokių alternatyvų. Mes tikimės, kad bus parinkti geri projektai, bus parinkti tie projektai, kurie gali kurti sinergiją ir taip mes galėsime sustiprinti ryšius ir tarp valstybių narių, tarp uh, uh, viešojo ir privataus sektorių. Ir aš manau, kad būtent šių sinergijų dėka galime tikėtis, kad šis planas pasiteisins. Dėkuoju toliau ponas Viegas. Dėkuoju. Šis strateginių investicijų fondas yra nepaprastai reikalingas Europai. Pernelik augimas, defliacijos rizika, tai akivaizdžiai parodo. Bet labai daug kas priklauso nuo to, ar privatus investuotojai norės investuoti. Ir būtent šis planas suformuos mūsų ateitį, būtent nuo jo priklauso mūsų ateitis. Reikia padaryti viską, kad nebūtų taip, kad viešasis sektorius skirs tik tai savo pinigus, o visą pelną susigrieps privatus sektorius. Mes matome, kad dabar mums trūksta pasitikėjimo ir neatsižvelgiama yra į pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Mums reikia tokio investicijų plano, kuris padidintų socialinę ir teritorinę sanglaudą Europoje. Dėkuoju, ponas Valy. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat, kaip ir kolegė Greslė, noriu pareikšti tam tikrą susirūpinimą, todėl kad e, lėšos skiriamas moksliniams tyrimams galbūt bus e, paskui skirtos e, infrastruktūrų sektoriui, kur yra nusikalstamų grupuočių interesų. Ir e, tuo būdu Europos parlamentas turi atsižvelgti visus šitos dalykus. Prisiminkime, kas vyko Luksemburgė ir kaip e, yra prirengiami kai kurie dalykai. Galbūt socialistams šitas planas yra tam tikras alibi, todėl kad per rinkimus rinkėjams buvo prižadėta visokiausių dalykų ir socialistų e, e, partijos socialistų šeimos partijos prižadėjo visokių dalykų, kuriuos dabar turi kažkaip pagrysti, bet turime galvoti apie Europos piliečius ir tikrą jų valią. Ponas Balčių. Dėkoju. Manoma, kad Junkerio planas yra tiesiog kažkoks nepapra, kažkoks nepaprastai galingas ginklas. 315 milijardų. Maždaug 15 milijardų turėtų skirti Europos Sąjunga, o visą kitą mes pritrauksime pagal didinamąjį poveikį. O kągi galime pasakyti apie privatų sektorių? Man atrodo, kad jie vargu, ar jie toks pasiūlymas juos sudomins. Vengrijoje mes turime tikrai daug neįgimos patirties įgyvendinant e, privačiojo ir viešojo sektorių partnerystės. Mūsų tikslas turėtų būti ne pats planas, bet naujos darbo vietos, o didžiąją dalį darbo vietų Europoje kūrė mažos ir vidutinės įmonės, todėl turime padaryti viską, kad paremtumėme jas. Dėkuoju, ponas Bogovičiai. Vieną minutę turite. Dėkuoju, pane pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, jog pritariu investicijų fondo idėjai. Taip pat e, pritariu Europos investicijų banko įsipareigojimams. Tai prisidės prie ekonomikos augimo ir padėties gerinimo Europoje. Tačiau čia reikia laikytis numatytų terminų ir komisija su taryba turi glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų išvengta, jog nebūtų taip, kad, kaip kad sakė kolega Nistelroj, tos lėšos daugiausiai bus nukreiptos į turtingas valstybės. Iki šiol nebuvo pakankamai daug e, privačių lėšų investuojamo į vystimasi. Reikia, aišku, viena vertus atsižvelgti visas, į, į, į visus teisinius aspektus Europos lygmenių, tačiau reikia atitinkamai veikti ir nacionalinio lygmenių. Pirmininkė, vicepirmininko pono Katanin pateiktas planas, manau, yra svarbus žingsnis į priekį, bet mano frakcija to prašė jau labai seniai. Seniai kalbėjome, kad mums reikia daugiau investicijų, nes vien taupimo priemonių e, tikrai ne, negalėjo atkurti augimo. Todėl aš džiaugiuosi, kad yra pateiktas šis teisėkuros projektas, kuriame kalbama apie strateginių investicijų fondą. Bet aš manau, kad nuo mūsų visų priklauso, ar jisai veiks tas planas. Tam, kad jisai būtų sėkmingai įgyvendinamas. Mes visi turėtume tikrai paplušėti. Ir kolegos jau kalbėjo apie tai, kad labai daug kas priklausys nuo to, ar tinkamai bus atrinkti projektai. Tai yra nepaprastai svarbu. Tie projektai turėtų kurti pridėtinę europinę vertę. Tai negali būti tiesiog tie projektai, kuriuos mes finansuotumėme bet kuriuo atveju. Ir valstybės narės turėtų taip pat nešti daugiau pinigų į šį fondą. Ir turėtų surasti pakankamai lankstumo savo biudžetuose. Ir aš norėčiau paklausti pono Katanin, o kas priims sprendimus dėl šių projektų? projektų. Jūs sakėte, kad Europos parlamentas dalyvaus klausimuose, bet ar mes galėsime tikrai reikšmingai prisidėti prie projektų atrankos? Euh, dėkuoju. Baigiame e, spontaniškų pasisakymų procedūrą ir perdedu žodį komisijos atstovai ponui Katainin. Pirmininkė, dėkuoju šias gyvas diskusijas, dėkuoju už jūsų idėjas. Noriu tik pabrėžti e, investicijų plano e, esmę. Kaip ir pirmai sakiau, šis investicijų planas nepakeis absoliučiai visko. Mums reikia struktūrinių reformų, mums reikia pasitikėjimo, stiprinimo, fiskalinės politikos, mums reikia tinkamos monetarnės politikos ir mums reikia europinio masto veiksmų, kad būtų galima paskatinti ypač privatų sektorių investuoti Europoje. Taigi, dėl tos priežasties investicijų planas nėra skatinimo priemonių planas. Tai labiau yra struktūrinis europinis atsakymas iš jų dalykų. Visų pirma, rizikos fondas – kad būtų galima paskatinti privatų sektorių investuoti į rizikos valst... rizikingas valstybės, rizikingus projektus, ypač vidutinės ir mažas įmonės. Antras, antra kryptis yra projektų skaidri linija, kryptis, kur mes norėtumėm surinkti gyvyb, ekonomiškai gyvybingus, gerai ekonomiškai struktūrizuotus projektus, kad būtų galima lengvai surasti to, toms projektams pinigus iš įvairių Europos dalių. Uh, Mm, instituciniai investuotojai ir privataus sektoriaus investuotojai to nori. Jie sako, mm, mūsų kasdienis darbas yra investuoti Europoje, tačiau dėje nepakanka gyvybingų, gerai struktūrizuotų, patikimų projektų. Todėl jie ir paprašė mūsų sukurti tokį um, rezervą projektų ir pasikliauja mumis dėl to. Taip pat mes norime padėti ir privačiam sektoriui, bet taip pat ir viešajam sektoriui struktūrizuoti tuos projektus. Stipriname konsultacijų techninės pagalbos dalį, kad e, užtikrintumėm, jog visa Europa, visos Europos dalys vietos galėtų pasinaudoti naujomis galimybėmis. Antra dalis, mano manimu, yra pati svarbiausia projektų, e, šio plano dalis. Tai yra bendros rinkos dalis kalbame apie Europos struktūrinės reformas, kurios galėtų sukurti naujas rinkas, naujas galimybės mažoms, bet taip pat ir didesnėms įmonėms Europoje. Ir aišku, čia jau ribų nėra darbo vietų kūrimui. Dėl to, manau, mes visi turime sutelkti dėmesį į bendrą rinką, Bet taip pat turime nepamiršti, kad nors visuomet mm, pinigai yra patrauklesni, tačiau bendra rinka yra dar geresnė. Mes galime iš jos gauti daug daugiau nei iš kitų dalių. Tie iš mūsų, kas norime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kas norime padidinti viešojo sektoriaus išteklius, skolinti MVI, Aš paskatinčiau jūs pažiūrėti tai, ką Ispanijos vyriausybė padarė. Tai yra puikus pavyzdys mums visiems. Aš paskatinčiau kiekvieną valstybę padaryti tą patį. Jie naudoja struktūrinius fondus kaip finansinė priemonė užtikrinant, kad būtų daugiau likvidumo ir daugiau paskolų MVI. Tai yra geriausias būdas panaudoti struktūrinius fondus. Jeigu norite, kad būtų daugiau paskolų suteikta mažoms ir vidutinėms įmonėms tai yra dar nepaliestos galimybės, kurios, kuriomis gali pasinaudoti visos mūsų valstybės narės. Ir norėčiau, kad mm, padėtumėt mums komisijai perduoti šią žinę savo atitinkamoms rinkiminėms apygardoms. Ir reikėtų nepamiršti, kad EIV irgi toliau dirbs ir 60-70 milijardų eurų kas met jie skolins, o naujasis rizikos fondas bus orientuotas į rizikos projektus. Mm, EIB užtikrins 60-70 milijardų likvidumą be valstybių narių indėlio. Taigi, naujasis fondas yra mažesnis todėl, kad e, dėmesį sutelks į didelės rizikos projektus. Kol kas niekas nežino ir aš nežinau, kiek bus paklausos tokiems pinigams. Bet ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau, kad mes visi dirbtumėm iš vien glaudžiai bendradarbiaudami, nes kai paimame pinigus iš Europos biudžeto, tai reiškia, kad mes naudojame tos pačius pinigus, gal didesnius pinigus, bet kitaip. Aš, pavyzdžiui, tikiuosi, kad mokslo tyrimai sulauks daugiau pinigų, kai panaudosime naujo fondo sverto efektą. Taigi mes turime dirbti kartu iš vien, turime dirbti sparčiai kartu tam, kad atvertumėm tas naujasias galimybės e, mūsų įmonėms ir mūsų piliečiams, kad būtų galima sukurti darbo vietas, nes darbo vietų kūrimas ir augimas būtent yra ta priežastis, kodėl mes teigiame šį fondą ir kodėl mes parengėme e, investicijų planą. Ačiū. Dank, zum... Dėkuoju komisijos nariui Katainenui ir pabaigai Suteiksiu žodį e, poniai Kaliniai Lukoševičiai. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už šią diskusiją, kuri parodė, kad e, labai svarbu yra po ilgų metų stagnacijos pagaliau pradėti gyvendinti ambicingą investicijų planą. Viskas priklausys nuo trijų institucijų ryšto įgyvendinti ambicingą investicijų planą, kuri mūsų piliečių labui. Tas planas turėtų užtikrinti tvarų vystimąsi ir sukurti naujas darbo vietas. Klausydamasi diskusijos, aš sudariau penkias klausimų grupės. Pirmiausia, buvo kalbama apie biurokratiją ir struktūrinių reformų svarbą. Po to buvo minėti taip pat ir finansavimo šaltiniai ir valstybinarių įnašai ir taip pat ryšys tarp privačių ir viešųjų investicijų. Ir toliau dar viena svarbi klausimų grupė. Tai yra naujos darbo vietos ir, ir E, pastangos kurti naujas darbo vietas ir gerinti užimtumo situaciją. Jūs raginote mus daugiau dėmesio tam skirti. Be abejo, mes norime, kad tos investicijos tarnautų ne tik privatiems investuotojams, ne privatiems investuotojams, bet kad padėtų mums pirmiausia kurti naujas darbo vietas. Be to buvo kalbama ir apie išmanesias investicijas ir apie tai, kad projektai turėtų būti darnus, tvarus. Uh, ir kad būtina užtikrinti demokratinį legitimumą ir e, leisti Europos parlamentui vaidinti aktyvesnį vaidmenį ir reikalauti daugiau sukomybės iš valstybių narių. Taigi dabar norėčiau pripažinti, kad ponas Weberės, ponas Dragas ir ponas Kamalis iš tikrųjų pasakė svarbius dalykus. Mes uh, Nekantri lauksime komisijos pasiūlymų ir iniciatyvų pagal trečiąjį investicijų plano ramstį. Kaip aš jau minėjau savo žanginėje kalboje, mes esame įsitikinę, kad ta trečioji investicijų plano dalis, trečiasis ramstis, ko gero yra pats svarbiausias tam, kad mes galėtumėme pritraukti privačias investicijas. Esame įsitikinę, kad siūlydami tokią trijų dalių, trijų ramščių struktūrą, Mes padarėme teisingą pasirinkimą. Komisija visiškai teisingai pasirinko, nes tai padės mums geriau tvarkyti viską ilgalaikėje perspektyvoje, nors trumpalaikėje perspektyvoje, ko gero, susigaudyti nebus lengva. Ir siūloma ne tik sukurti fondą, bet ir taip pat siūloma šalinti kliūtis, ypač vidaus rinkoje, pirmiausia, kuriant energetinę sąjungą, skaitmeninę ekonomiką ir ir didinant kapitalizaciją. Daug ką galima būtų padaryti nacionalinių lygmenių. Dabar komentuodama galimus valstybių narių įnašus į šį fondą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dėl šio darbo detalių mes turėsime dar dėrėtis ir pasiūlyme dar viską reikės gerai tai išdėstyti. Mes tik pradėjome dirbti. Bet, bet kuriuo atveju mes tengiamės užtikrinti, kad kad ir kuriuo, kokiu lygmeniu įsitarptų valstybės narės į šį procesą, tie jų įnašai ir tas dalyvavimas turėtų pritraukti privačių investicijų. Ir nacionaliniai lengvatiniai finansavimai teikiantis bankai turėtų aktyviai dalyvauti visame šiame procese. Ir tai yra tik tai vienas iš būdų. To, kaip valstybės narės galėtų paremti šio plano įgyvendinimą. Be to valstybės narės galės tiesiogiai prisidėti įgyvendinant projektus arba kurdami, kurdamos investicijų platformas. Komisija ir Europos investicijų bankas prognozuoja, kad galima bus pritraukti iki 315 milijardų eurų naujų investicijų. Ir didžioji dauguma tų pinigų turėtų atkeliauti iš privačiojo sektoriaus. Tai turi būti likvidžios realios lėšos ir jas turėtume panaudoti nedelsdami. Bet to žinome, kad valstybės narės taip pat įmokės savo įnašus, o tai reiškia, kad ir galutinė investicijoms skirta suma bus dar didesnė. Kai kalbame apie šio fondo kūrimo pridėtinę vertę, norėčiau kreipti jūsų dėmesį tai, kad šio fondo tikslas yra pritraukti naujas investicijas. Be abejo, papildomumas yra labai svarbus kriterijus, kuris turėtų užtikrinti, kad kad šis fondas galėtų pritraukti privačias investicijas, o ne jas pakeisti. Mes tik pradėjome nagrinėti šį pasiūlymą ir jūs, Europos parlamentas ir mes, taryba, turime dar jį gerai išnagrinėti ir tik po to priimsime savo sprendimą. Bet visi dabar jau suprantame, kad papildomumo kriterijus bus nepaprastai svarbus. Mūsų tikslas yra atrinkti tuos projektus, kurių mes kitomis sąlygomis negalėtume finansuoti, pavyzdžiui, dėl to, kad jie yra susiję per, su pernelik didelę riziką. Ir šis fondas turėtų padidinti šių projektų patrauklumą privačių investuotojų akise. Ponas Bulman Jūs paminėjote kelis e, labai rimtus dalykus, rimt, iškelėte rimtus klausimus ir turėsime tarp institucinėse diskusijose ieškoti atsakymų iš šios klausimus. Taip, mes visi sutarėme, kad pinigus reikia skirti tiems projektams, e, kurie yra labiausiai reikalingi. Taip, mes turime, norime, kad niekam nekiltų jokių abejonių dėl kriterijų taikomų projektams. Be abejo, Šis fondas taip pat turėtų mažinti nedarbą, neligybę ir skurdą. Tai yra e, pagrindinis šio fondo tikslas. Ir aš esu įsitikinus, kad ambicingas investicijų planas padės mums padidinti paklausą trumpuoju laikotarpiu ir galiausiai prisidės prie ekonominio augimo Europoje ilgalaikėje perspektyvoje. Padidindami investicijas mes galėsime padidinti užimtumo lygį visoje Europos Sąjungoje. Komisijos pasiūlymas taip pat numato skirti didesnę paramą MVI, kurios galės gauti finansavimą iš Europos strateginių investicijų fondo. MVI yra nepaprastos svarbios mūsų ūkėje ir ši investicijų fondo dalis neturėtų būti nuvertinama, nes, ji, nes būtent iš tos fondo dalies bus skirtas labai svarbus MVI finansavimas. Dabar komentuodama dėrybas taryboje, nes kai kas iš jūsų teiravosi, kaip vyksta dėrybos taryboje, aš galiu jums pasakyti, kad vakar vykusios ECOFIN tarybos diskusijos vyko viešai. Ir e, kadangi jūs prašėte, aš galiu jums trumpai papasakoti, apie ką buvo kalbama. Ministrai išsakė ryštą padaryti viską, kad šis planas būtų sėkmingai įgyvendintas. Jie patikino mus, kad jie darys viską, kad būtų atrinkti tie projektai, kurie galės svarbiausiai, reikšmingiausiai prisidėti prie e, situacijos keitimo. Tai yra tie projektai, kurie galės e, didinti užimtumą viso Europos Sąjungoje ir padėti mums keistis naujausiomis technologijomis. Tai itin uh, svarbu atsiliekantiems regionams. Be to buvo kalbama ir apie papildomumo kriterijų kaip vieną iš prioritetinių kriterijų. Be abejo, dar nemažai reikės ką padaryti, kad, kad fondas būtų sėkmingai įsteigtas ir kad jisai būtų tinkamai e, taikomas. Ir mes taryboje darysime viską, kad pasiektumėme kuo geresnį rezultatą. Dabar leiskite pakomentuoti Europos parlamento vaidmenį. Mes nekantriai laukiame dėrybų su Europos parlamentu, parlamentu dėl fondo steigimo pradžios ir tikimės, kad mums pavyks susitarti kuo skubiau, tam, kad realūs pinigai galėtų patekti į mūsų realią ekonomiką kuo skubiau. Bet tam, kad galėtume gauti tuos pinigus, reikia lai, nepamiršti kelių svarbių principų. Pirmiausia, priimant sprendimus reikia labai aiškiai suvokti, kokie yra mūsų prioritetai. taryboje šiam pasiūlymui svarstyti skirtas laikas yra labai trumpas. Tačiau mes vis tiek padarysime viską, kad būtų viskas padaryta laiku, nepakenkiant teisės, teisės aktų kokybei. Jei mes konstruktyviai neberadarbiausime, nesugebėsime pasiekti uh, rezultatų. Mūsų piliečiai tikisi, kad mes e, veiksime greitai, nes būtent dabar mes turime pritraukti kuo daugiau investicijų Europoje. Gerbėjai ponai ir ponios, raginčiau visus dirbti iš vien, konstruktyviai, daryti viską, kad šis investicinis planas pasiteisintų ir e, e, būtų sėkmingas. Uh, Nustatykime labai aiškius kriterijus e, tam, kad galėtume kurti naujas darbo vietas ir pagerinti ES piliečių gyvenimą. Padarykime viską, kad šis planas veiktų. Dėkuoju uždėmesi. Dank, Frau Kalnina Lukasevika. Die Aussprache ist damit. Dėkuoju.